Dear colleagues, good afternoon. Labadiena, kolegos. Prieš e, pasveikindamas e, pirmininką Batistelį, pirmiausia, pereikime prie formalumo. Patvirtinsime darbo tvarkę, kurioje buvo padaryti pakeitimai. Vienuoliktasis punktas, tai yra prašymas atšaukti parlamento nario Dano Nicos imunitetą. Šis klausimas buvo atidėtas ir Ir... Ne, ne. Taigi 11 punktą atidėsime, o 16 punktas bus iš karto po balsavimu. Taigi daugiau e, pakeitimų darbo tvarkyje nėra. Mes taip pat privalome patvirtinti posėdžių protokolų protokolus, tai yra balandžio 16 ir gegužės 6-7 dienos protokolus. Ar yra komentarų? Komentarų nėra, taigi mes šios protokolus galime patvirtinti. Ir iš karto pereikime prie ketvirtojo punkto. Noriu pasveikinti Europos patentų biuro pirmininką Benoit Batistelį. Kaip Jūs žinote, visiškai nesenai Teisės reikalų komiteto delegacija svečiavosi Europos patentų biure ir pirmininko Batistelį apsilankimas mūsų komitete yra labai savalaikis, kadangi visiškai nesenai Europos Sąjungos teisingumo teismas atmetė um, ieškinius prieš sustiprintą bendradarbiavimą Europos patentų srityje. Taigi noriu dar kartą pasveikinti pirmininką Batistelį mūsų Teisės reikalų komitete ir jums suteikiamas žodis. Dėkoju pirmininkė. Man labai džiugu dalyvauti jūsų posėdėje. Norėčiau padėkoti pirmininkui Svobodai už galimybę pristatyti Europos patentų sistemą ir kartu jums pristatyti mūsų prioritetus bei tikslus. Taigi, Europos parlamento ir Europos patentų biurų santykiai yra ilgalaikiai. Prieš penkeris metus buvau išrinktas pirmininku ir tai yra pirmas kartas, kuomet aš lankausi komitete ir noriu pabrėžti, kad jūsų komitetas suvadino labai svarbu vaidmenį bendro Europos patento reglamento e, įgyvendinimo procese. Bendro patento paketo e, įgyvendinimas yra svarbus pasiekimas, nes jisai prisidės prie inovacijų Europoje ir padidins Europos konkurencingumą Azijos ir US, e, JAV atžvilgių. Taigi mes įveiksime naujus iššūkius per šį bendrą patentų paketą ir gyvensime savo kaip Europos patentų biuro funkcijas. Taigi pirmiausia pristatysiu mūsų patentų biuro e, vaidmenį, o taip pat aptarsiu patentų sistemos e, artimiausius e, įvykusius pokyčius. Ir taip pat teisės aspektus. Taigi, pirmiausia, patentų sistema. Patentų sistema tai yra tarsi susitarimas tarp visuomenės ir tų inovatorių, mokslininkų. Šita sistema grindžiama būtent tokio pobūdžio sutartimi tarp e, visuomenės bei e, mokslininkų. Šią sutartimi suteikiamos teisės, apsaugos teisės, kurios apsaugo išradimą ir suteikia naudą rinkoje. Tai taip pat yra paskatinimas investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taigi, patentas e, taip pat leidžia e, viešai atskleisti inovaciją visuomeniai ir nebijoti, kad bus e, tas patentas e, nukopijuotas. Tas patentas apsaugo e, išradimą. Norint pasinaudoti inovacijos paslapties apsauga, galime e, pasinaudoti ne patentų, bet kitą sistemą. Tačiau tokios galimybės e, nėra pačios tinkamiausios. Antra, išradimas yra saugomas, jis yra slaptas ir tuomet kiti negali juo pasinaudoti, pasinaudoti tą inovaciją išradimu ir jį e, nuplagijuoti. Patentas yra ir nauda visuomeniai tiek inovacijos, konkurencingumo, ekonominio augimo ir socialinės gerovės prasme. Visuomenė pripažįsta e, išradimo savininkui e, apsaugos teisės mainais už du, e, dvi, dviejopą naudą. Pirmiausia, suteikiamos sąlygos naujoms inovacijoms. E, tai tarsi prisideda prie socialinės plėtros inovacijų ir tos inovacijos taip savo ruoštų skatina naują ekonomikos augimą ir sumažina e, vartojimo kainas. Antroji nauda tai yra techninės informacijos e, sklaida, kuri prisideda prie tolimesnės inovacijos. Taigi, kiti iš tos viešos informacijos gali pasinaudoti ir toliau tęsti inovacijos procesą. Tai yra vadinama kumuliatyve inovacija ir tai reiškia tarsi e, buvimą didžių inovacijų šešėlėje mes pamėginome ir e, patentų sistemą įvertinti skaičiais. Ir štai 2013 metų rugsėjo mėnesį kartu su vidaus rinkos derinimo tarnyba mes e, paviešiname studiją, kurią mes mėginome e, įvertinti, kokį indėlį turėjo intensyvios intelektinės nusavybės pramonę. Įvertinome įvairius sektorius, surinkome duomenis ir įvertinome tas sritis, kuriuose daugiausiai yra naudojamos intelektinės nusavybės e, patentai. Ir tas tyrimas, kuris yra prieinamas mūsų internetinėme puslapyje, atskleidžia labai įdomius e, statistinius duomenis iš makroekonomikos ryties. Taigi, duomenys rodo, kad daugiau nei 30 procentų BVP yra e, generuojami būtent šios intensyvios intelektinės nusavybės pramonės ryčių. Yra ir kiti indikatoriai, nes e, iš tiesų toks e, poveikis įvertintas skaičiais buvo pirmą kartą. Taigi dabar pakalbėkime apie Europos patentų biurą. Kas tai per instituciją ir ką ji veikia? Kokia yra mūsų misija? Mes išduodame patentus, skleidžiame patentų informaciją Tai yra viena iš pagrindinių mūsų veiklų. Ir tokiu būdu mes remiame inovacijas, konkurencingumą ir ekonomikos augimą visoje Europoje. Tokiu būdu mes įsipareigojame teikti aukštos kokybės e, ir veiksmingas paslaugas. Štai žemėlapis. Mes esame tarp vyriausybinė institucija, esame įkurti 73 metais ir Europos patentų biuras pradėjo, pradėjo veiklą 75 metais. E, šiuo metu mūsų institucija sudaro 41 šalis ir Bosnija, Kirsuklina ir Montenegro netrukus žada prie mūsų e, prisijungti. Ir dabar mes pasirašėme sustarimą su Maroko šalimi, o tai reiškia, kad nuo kovo mėnesio Marokas e, pripažįsta Europos patentą kaip nacionalinį patentą. Štai koks e, naujas žingsnis, tokiu būdu mes plečiame savo um, poveikio teritoriją, neplėsdami valstybių narių skaičiaus patentų biure. Be kita ko, esame antroji tarp vyriausybinė organizacija pagal dydį Europoje. E, joje darbuojasi 7000 darbuotojai, iš kurių 2000 e, beveik su pusė darbuotojų yra labai kvalifikuoti specialistai. Mes esame institucija, kuri pati save finansuoja ir negauna jokio finansavimo nei iš valstybių narių, nei iš kokių nors tarptautinių organizacijų. Mes e, ne tik nepriklausome nuo valstybių narių indėlio, mes patys e, generuojame e, lėšas, kadangi e, pasidaliname beveik pusę e, savo biudžeto su valstybėmis narėmis, o biudžeto, kurį gauname iš, už patentus. Tai yra e, mūsų e, biudžeto dalis ir 400 milijonų eurų mes e, kaip savo e, lėšų dalį pasidaliname su valstybėmis narėmis. Tai yra pagrindiniai aspektai. Kokiagi dabar yra ta situacija su patentų paraiškomis? Patentų paraiškų visame pasaulyje yra patikime vis daugiau. Europa nėra išimtis šiame globaliame procese. Ir iš šios skaidrės jūs matote, kad kasmet mūsų paraiškų skaičius didėja. Kasmet daugiau nei po 3 procentus. Mm, procesas prasidėjo beveik prieš 20 e, metų. Ir pernai paraiškų buvo pateikta 274 tūkstančiai. Štai kita skaidrė rodo, iš kurgi teikiamos šios paraiškos. 64 procentai paraiškų e, yra ne iš ES valstybių, o likusi dalis iš ES valstybių. Pagrindinis e, paraiškų teikėjas yra JAV. 26 procentai, toliau Japonija 18 procentų, Toliau Vokietija, čia Europos valstybė 11 procentų, toliau Kinija sudaro 9 procentus, Koreja 6 procentus ir Prancūzija antroji didžioji ekonomika 5 procentai. E, Norime priminti, kad prieš 3 metus Kinijos nuošimtis siekia tiek pat, kiek Prancūzijos. Ir um, per likusį laikotarpį Kinijos paraiškų skaičius padidėjo, o Prancūzijos išliko toks pat. Taigi, kokia yra Europos patentų biuro strategija? Mes siekiame išlaikyti ir užtikrinti Europos patento aukštą kokybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia visų pirma e, teisiškai e, pažangius patentus. Tai visų pirma nėra finansinė e, atsakomybė. Ne, mes kaip biuras teikiame būtent teisinį instrumentą, kuris yra stiprus jų verslininkų strategijos apsaugos įrankis. Ir tokia kokybė yra būtent e, patentų e, pirmoji savybė. Ir mes savo strategiją ginčiame trimis dalykais. Pirmiausia, kokybė, veiksmingumu ir e, patentų sistemos harmonizavimu. Ir mūsų 41 valstybė narė patvirtino šitą mūsų strategiją ir požiūrį. Žinoma, ne visi tam pritarė, nes e, kai kas prieštarauja tokiems, tokiam požiūriui ir vykdomam reformui. Bet kokiu atveju e, mes siekiame konsensuso ir svarbu pasakyti, kad e, mūsų reforma buvo rengiama e, ilgai, buvo pateiktos programos ir veiksmų planai, kuriuos paremė mūsų valstybės narės. Ir tai buvo galiausiai patvirtinta vienbalsiai. Tai, yra, tai buvo padaryta pernai Liepos mėnesį. Taigi daugelis vykdomų reformų e, iš karto e, atnešė didžiulę naudą patentų biurui. Kitos reformos buvo e, vykdomos net ir tarptautinių susitarimų pagrindu. tarptautinė darbo organizacija ir kiti tarptautiniai teismai irgi prisidėjo prie mūsų reformos sėkmės. Tai štai tai būtų trumpai tiek apie mūsų strategiją. O dabar pakalbėsiu apie tai, ką mes pasiekime per pastarosius metus. Pirmiausia, naujoji paslauga - patentų vertimas. Tai yra nu, visiškai neseniai pradėta teikti tokia paslauga ir noriu pabrėžti, kad patento kokybė lemia tai, kad tas išradimas, kurį patentas apsaugo, yra pirmiausia naujas. Ta išradimą saugo ne tik patentas, bet ir e, teisiniai aspektai. Todėl dažniausiai patentų e, bėda yra kalba ir kalbos vertimas. Kuo daugiau e, atsiranda užsienietiškų patentų, tuo daugiau ir dažniau reikia juos verti, versti. Tai yra ne tik mūsų užduotis, bet ir turėtų būti galimybė prieiti visuomenį prie tų naujų išradimų, prie tos naujos, naujų žinių. Taigi mes užmėsgame bendradarbiavimą su Google korporacija ir Dabar e, mūsų biuras tapo vieninteliu pasaulyje, vienintelė institucija, kuri e, iš 28 valstybių narių kalbų pateikė vertimus savo internetinėje svetainėje 24 mm, valandas per parą. Šią paslaugą naudojasi ne tik mūsų tikrintojai, bet taip pat ir plačioji visuomenė ir šis įrankis tapo labai populiarus ir net pastaruoju metu e, per dieną vertimo atliekama beveik be maž 23 tūkstančiai. Žinoma, tie vertimai neturi teisinės prasmės, bet ir vertės, tačiau tai leidžia e, atsirinkti dokumentus iš didelės duomenų bazės ir jeigu jūs e, toliau pagidaujate e, tobulinti tas įgautą, gautą informaciją, žinoma, jūs galite ir patobulinti tą patį vertimą. Kitas dalykas, apie ką aš norėčiau pakalbėti, tai yra bendrasis patentas. Kai Europos patentų biuras buvo įkurtas, prieš bemaž 40 metų. Tuo pačiu metu buvo įkurta, taip sakant, ta e, viena institucija, išduodanti patentą, kuris galioja visose valstybėse narse. Tačiau tas galiojimas nebuvo automatinis. Kad jeigu jūs esate patento savininkas, tai jūs pats turite nuspręsti, kurioje šalyje jūsų patentas galios. Ir uh, E, šitas galiojimo veiksmas pakeičia jūsų Europos patentą į, taip sakant, nacionalinį patentą. Jeigu jūs validuojate e, savo patentą Vokietijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose, tai yra tos labiausiai paplitusios šalis, tai tuomet jūsų patentas tampa automatiškai Vokietijos, E, Junktinės karalystės, Niderlandų ir Prancūzijos patentų, nacionalinio patentų. Ir tokiu būdu jisai e, ginčių atveju e, tampa pavaldus nacionaliniai teisiai. Taigi nuo to e, pradinio patento jūs pereinta prie e, nacionalinio patento. Taigi jau 80-ame dešimtmetyje buvo mąstyta apie tai, kad šitą pirmąjį jūsų europinį patentą galima būtų papildinti antruoju patentu, tai yra bendruoju Europos patentu. Ir štai ir po dešimtmečių diskusijų buvo prieita sprendimo plėsti būtent tokią sprendim, e, sistemą ir patvirtinti naują bendro patento reglamentą arba bendro patento paketą. Tam reikalui buvo reikalinga įkurti naują bendro patento teismą. Kokia nauda? Kokybė iš tiesų išlieka ta pati, apsauga kaip Europos patentų patento atveju. Taigi tas patentas išlieka Europos patentų, išduoda Europos patentų biuras, bet jisai automatiškai galios atlikus tam tikrus formalumus visose 25 valstybėse narėse. Antras svarbus aspektas, kuris nulems bendro patento sėkmę. Esame atviri Europos bendrovėms ir įvairioms e, apsaugos, e, įvairiems apsaugoms, apsaugos lygiams. Galime pasirinkti Europos apsaugą klasikinę apsaugą arba net trečiąją apsaugą, tai yra bendrąją apsaugą. Įmonės iš trijų variantų gali pasirinkti pačios, kokią apsaugą pasirinkti. Ir jos pasirenka pagal tai, kas joms svarbiausia. Taigi šitas bendras, bendro patento e, mechanizmas yra supaprastinin, didelis supaprastinimas pakaks vieno administracinio žingsnio ir jūs įgysite apsaugą 25 valstybėse narėse. Geografinė apsauga bus viena ir nereikės atlikinėti 25 administracinių formalumų visose valstybėse narėse. Taigi toks paprastesnis mechanizmas sumažina išlaidas ir manome, kad mums pavyks nustatyti mokesčius tokiu būdu, kad e, sąnaudos sumažės net 70 procentų palyginus su dabartinė situacija. Negana to, sustiprės teisinis tikrumas, užuot rėmėsi nacionalinėmis teisės nuostatomis, pakaks pasiremti bendruoju patento teismu ir to teismo praktika, kuri galios visiems E, subjektams. Štai kokia bus šios naujosios bendrojo patentų sistemos nauda. Kokia dabar situacija praėjus dviems metams po patvirtintų e, politinių sprendimų ES lygių? Padarėme nemažai pažangos. E, kuriant bendrą patentų teismą. Kadangi tai yra sutartis, teks e, perėti prie ratifikavimo e, procesų nacionalinėse e, šalyse ir kad teismas veiktų, reikės 15 šalių ratifikavimo. Kol kas yra 7, dar trūksta 13 Vokietija, Junktinė karalystė ir Prancūzija jau ratifikavo šį sprendimą. Praeitą mėnesį Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kaip ką tik pastebėjo pirmininkas pristatydamas šias diskusijas. Ir tas sprendimas yra labai svarbus ta prasme, kad jisai išsklaidė paskutinius teisinius netikrumus dar kartą patvirtino, kad teisinis bendro patentų teismo pagrindas yra tvirtas ir nepajudinamas, todėl mes tikimės, kad tai bus naujas postumis e, prisidėsantis prie ratifikavimo proceso e, paspartinimo, kad jau nuo kitų metų bendro patento sistema įsigaliotų. Dar yra ir kitas svarbus aspektas, kalbant apie bendrąjį patentą, yra būtent mokesčių lygis. Žinote, kad kai sutikimas patentas, tai kasmet jūs privalote sumokėti mokestį. Jeigu per metus jūs nesumokite to mokesčio, tai tuomet netenkate apsaugos, netenkate patento. Todėl užuot pirmininkas nutraukė savo pristatymą. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl to, kad mokestis taptų verslui patrauklus. Ir galiausiai sprendimą turės patvirtinti valstybės narės, e, taip vadiname e, patentų biuro atrankos komitete. Ir pagal schemą Vokietija, Prancūzija, Niderlandai ir Jungtinė karalystė, tai yra šalis, kuriuose daugiausia išduodama patentų, bus kaip e, mokestinės bazės pavyzdys, kuris bus taikomas visoms likusioms šalims. Ir čia man reikės jūsų parlamento paramos įtikinti kitas valstybės nares, kad mes nenorime e, užkrauti papildomos naštos verslui, bet paskatinti Europos ekonomiką, nustatydami patį mažiausią mokesčio lygį. Taigi tam reikalui reikės parlamento e, paramos. Labai tikimės, kad e, iki šio mėnesio pabaigos mums pavyks susitarti dėl mokesčių dydžio ir tai leis, tikimės, jau 16 metais išduoti pirmąjį bendrąjį patentą, tada, kai jau veiks bendras patentų teismas. Pabaigoje pakalbėsiu apie kai kurios mūsų iššūkius. Žinote, kad pasaulyje taisyklės yra nevienodos. Yra šalis, regionai, kuriuose patentų e, išdavimo taisyklės skiriasi, pavyzdžiui, JAV taisyklės skiriasi nuo Europos. Ir mes pastaruoju metu mėginame tas procedūras ir taisyklės derinti, siekdami tiesiai šviesiai tariant, su palengvinti gyvenimą verslui, kad jisai savo patentais galėtų naudotis visame pasaulyje. Bet toks vienodinimo procesas yra ilgai trunkantis, bet mes dirbame atsiraitoje rankovės ir siekime tos suvienodinimo sėkmės. Yra techninis, procedūrinis procesas, nes mes įkūrėme taip vadinamą IP5 struktūrą, tai yra Europa, JAV, Japonija, Koreja e, dalyvaujantį toje struktūroje ir tokiu būdu mes mėginame e, bendromis jėgomis įtakoti Europos patentų, e, patentų mechanizmus visame pasaulyje. Mes dirbame prie taip vadinamo global dosie. Tai reiškia, kad e, mėginsime, kad e, paraiškos ir paraiškų teikimas būtų vienodinimas įvairiose regionuose. Tai yra labai specifiniai klausimai, bet esu pasiruošęs atsakyti jūsų e, visus užduotus klausimus, jeigu tokių turėsite. Kitas harmonizavimo aspektas, tai yra mm, pareinių principų ir taisyklų, taisyklių vienodimas. Ir tai priklauso nuo valstybių narių e, vaidmens. Tai nėra tiesioginis ES arba mūsų patentų biuro e, vaidmo. Čia noriu pabrėžti, kad susidurime su vienu iššūkiu. Tai yra, yra dvišaliai pokalį, pavyzdžiui, su JAV arba daugia šaliai pokalbiai. Nepamirškime, kad vyksta dabar darybos dėl TTIP susitarimo ir žinau, kad jūsų komitetas tiek Europos parlamentas labai dėmesingai seka diskusijų ir darybų eigą. Manau, kad tai yra pozityvus uh, žingsnis. Džiugu, kad jūs stebite, dėmesingai stebite tas dėrybas. Kalbant apie intelektinę nusavybę, tai mes nemanome, kad TTIP susitarimas yra tinkamiausias instrumentas siekiant tokio harmonizavimo proceso. Nes Euro, Europos suinteresuoti subjektai jau išsakė nuomonę, kad reikėtų daugia šalio dėrybų formato siekiantų taisyklių harmonizavimo. Žinoma, pažanga yra, nėra labai didelė, bet pasaulinės intelektinės nusavybės organizacijos formatu mes siekime to proceso paspartinimo ir jau šiokia tokia pažanga yra pastebėta. Yra tokia papildoma tos organizacijos dėrybinė grupė, vadinasi B plus grupė, kuri e, siekia šių dėrybinių rezultatų. Taigi, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau užbaigti savo pristatymą pabrėždamas, kad Europos patentų sistema yra Europos sėkmės istorija. Per pastarosius 40 metų mes sugebėjome rasti e, įrankį paspartinti inovacijas ir Europa įgyjo pagrindinį vaidmenį visame pasaulyje inovacijų srityje. Ir mes jau esame prie šio proceso pabaigos, e, dėkdami bendrą patentų sistemą. Europos patentų biuras e, didžiuojasi, kad jam e, suteikta atsakomybė dalyvauti šiame procese, prisidedant prie Europos ekonomikos ir verslo sėkmės. Dėkoju uždėmesi ir esu pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus bei komentarus. Dėkoju. Thank you, uh, President Battistari, for, for you. Dėkoju, ponė Battistari, už jūsų pristatymą. Manau, kad jis labai naudingas mūsų komiteto nariams tikrai galite tikėtis ir čia tikiuosi, kad kalbu visų komiteto narių vardu, galite tikėtis mūsų paramos diskusijose dėl mokesčių ir santykių su valstybėmis narėmis. Dėkui dar kartą, noriu pasteirauti, ar mūsų komiteto nariai turėtų klausimų ar prašymų. Aksel Fos. Dėkuoju už e, pristatymą. Palauksiu, kol užsidėsite ausinės. Taigi, e, e, nuoširdžiai dėkoju už pristatymą. E, puikiai perteikėte mintį apie tai, kad patentai yra labai svarbus dalykas mūsų ekonomikai. Puiku buvo išgirsti jūsų pranešimą. E, mums labiausiai rūpi tos problemos, kurios jūsų manimų gali laukti ateityje. Jūs paminėjote TTIP sutartį šiame komitete, mes reaguojame į tai, kas vyksta šioje srityje. Na ir, ir viena iš problemų su tuo susijusi kaip tik ir yra bendrasis patentas. Ta sistema dėja netaip puikiai gyvenama, kaip kad buvo žadėta ar kaip kad buvo manyta. E, matome, kad kai kurios valstybės narės e, užtrunka ratifikuojant susitarimą, galbūt nemato pakankamai daug privalumų, yra diskusijų dėl mokesčių dydžio. E, gal, gal tada reikėtų tuos mokesčius e, orientuoti atsižvelgiant į keturias e, Daugiausiai patentų validuojančias šalis. Tai galėtų būti vienas iš veikimo būdų. Na ir jeigu aš teisingai supratau, tos e, įmonės, e, kurios e, teikia paraiškas patentams dėl to mokesčio dydžio nėra labai suinteresuotos e, siekti būtent europinio patento. Tad nenorėtume, kad e, šiam procesui trukdytų mokesčių problema. Norėtume matyti sistemą, kuri neštų kažkokių privalumų įmonėms. E, to pirmojo ketvirtuko požiūris galbūt e, būtų tinkamas būdas žengti į priekį. Mm, mums iš tikrųjų reikia geros pusėsvars tarp ekonomikos interesų ir e, tarp e, poreikio turėti teisiškai solidų dokumentą reikia galvoti apie platesnį gėrį Europos Sąjungai. Tikrai pritariu Jums ir pritariu Jūsų požiūriui. Dėkuoju, e, ponė Batistelė, už Jūsų pasisakymą. Turiu tris mintis, kurias norėčiau pasakyti. Ar e, yra skirtumų tarp techninių ir socialinių uh, išradimų, kai kalbame apie patentus. Labai dažnai kasdieniam gyvenime visų pirma galvojame apie techninės inovacijas, e, techninės naujovės. O kas pasakytina apie socialinės naujovės, kiek patentų yra socialinių, e, kokia yra, koks yra santykis tarp techninių ir socialinių patentų. Toliau, ar jūsų biuras užsijima patentų teisės pažeidinėjimais, kai, sakysime, e, patentas yra patvirtinimas, e, atsiranda kažkokia įmonė, kuri nusikopijuoja jį ir e, tada atsitinka intelektinės atsavybės teisių pažeidimai. Na ir pagaliau dėl transatlantinės investicijų ir prekybos sutarties su JAV. E, ar, ar e, baimina jūs ji, ar ji gali kaip nors pakengti patentų teisų apsaugai. Pane pirmininkė, ačiū Jums, kad atvykote pas mus. 30-asis e, paslaugų reglamento straipsnis kai kalbama apie jūsų biuro nulatinius tarnautojus, numato, kad jūs e, kaip biuro vadovas galite nustatyti sąlygas, kuriomis e, jie gali pasinaudoti savo teisę streikuoti. Ir tos sąlygos, tarp kitų dalykų, apima maksimalę streiko trukmę Man atrodo, kad e, jūs neproporcingai bandote riboti savo darbuotojų teisę streikuoti. Ar jūs pasi, pasikonsultavote su tartotinės darbo organizacijos atitinkamomis institucijomis, ar tai atitinka 97 ir kitus e, straipsnius Ir ar atsižvelgiate į tai, kad savo veiksmų jūs neturėtume turėti galimybės e, teisinti, sakydamas, kad e, jūs saugo e, jūsų biuro kaip organizacijos neliečiamybė. Dėkuoju, panė pirmininkė, norėčiau pradžioj padėkoti Jums už gerą pristatymą. Turiu klausimą. Ką galėtumėte patarti mums, kaip politikams? Ką e, galėtume nuveikti, galvodami apie patentų sistemos sėkmę ateityje, galvodami apie didelės organizacijas, kurios turi privalumų dėl to, kad yra didelis ir gali pasamdyti daug teisininkų ir tokiu būdu įgyti pranašumą priežas, e, prieš mažesnės įmonės. Mes matome, kad JAV jau veikia tokias parazitinės e, organizacijos vadinamos e, patentų troliais kurios jau užsijima tokia veikla. Dėkui. Paklausė visi, kurie norėjo paklausti, taigi, ponė Batistelį, vėl žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, aš atsakysiu prancūzų kalbą. Tai yra viena iš trijų oficialiųjų Europos patentų biurų kalbų. Taigi, pirmiausia, atsakysiu į FO klausimą. Noriu padėkoti už jūsų paramą mūsų siūlomam top 24 pasiūlymui dėl mokesčio dydžio. Mat aš savo ruoštų manau, kad mums reikia ieškoti pusiausviros tarp trijų reikalavimų. Pirma, bendras patentas turi būti, taip sakant, patrauklus verslui ir kaip įmanoma labiau. Antra vertus, jisai turi būti neutralus biudžeto prasme. Nepamirškime, kad bendrasis patentas e, taikomas 25 iš 28 es valstybėse narėse. Taigi aš pats turiu, taip sakant, biudžetinio neutralumo pareigą Antra vertus, valstybėms narėms mes turėtume generuoti lėšas, leidžiančias finansuoti jų politikas ir konkrečiai intelektinės nusavybės ir inovacijos politikas. Ir negalėčiau e, nutilėti, kad pirmasis iš šių tikslų yra svarbiausias mano supratimu. Ir dėl to tikslo mes konsultavome su visais suinteresuotais subjektais ne tik Europoje, bet ir, taip sakant, konsultavomės su savo klientais už Europos ribų. Ir priėmė išvados, kad tikriausiai ši e, opcija, taip sakant, susilauks paramos, kadangi mm, prioritetas teikiamas ekonominiam poveikiu. Atsakysiu į pono Kesterio klausimą. Noriu priminti, kad tik technologinės inovacijos gali, e, inovacijom gali būti suteiktas patentas. Ir tai yra, taip sakant, sprendimas techniniams problemams. Ir visa, visos kitos sritis, socialinės inovacijos ir kitokios inovacijos negali būti patentuojamos net ir idėjos negali būti patentuojamos. Taigi, mūsų sritis yra pakankamai siaura, ribota ir apima tik pramoninius produktus. Žinoma, į šią sritį patenka vis daugiau um, skaitmeninės pramonės, bet bet kokiu atveju tai turi būti technologinių inovacijų dalimi. Ir jūs visiškai teisingai pabrėžėte, kad e, neapsimokės išduoti apsaugos, jeigu niekas tos apsaugos ir ne, mm, nesilaikys. Beida ta, kad Europos patentų biuras e, tokios kompetencijos neturi. Mūsų kompetencija yra reglamentuojama valstybių narių E, suteiktų mandatų, o tai apima tik tai patentų išdavimą. O kova su e, intelektinės ir pamanės nusavybės apsaugos ar yra tik tai nacionalinių valstybių atsakomybė arba ES atsakomybė. Daugiausiai, žinoma, tai yra valstybių narių kompetencija. Toliau, dėl TTIP susitarimu. Aš norėjau pabrėžti, kad pastaruoju metu diskusijos tarsi įsibalansavo, nes viena vertus e, JAV patikė labai tikslius sprendimus, tikslius pasiūlymus dėl patentų, tuo tarpu ES panašu, kad techninė ir teisinė prasme tarsi stokoja kompetencijos. Keistoka, bet e, tai, kas turėjo būti paprasta, tapo labai sudėtinga būtent toje patentų e, srityje. Yra taip vadinimas e, patento pasirinkimo mechanizmas. Tai yra patento išdavimas tam, kuris prašymą pateikė pirmasis. Tuo tarpu JAF yra visai kitoks mechanizmas, nes bandoma įsiaiškinti, kas iš tiesų pirmasis atliko išradimą. Kitaip sakant, bandoma, siekiama po paraiškos padavimo įsiaiškinti, kas tą išradimą e, atliko. Taigi, atrodo smulkmena, bet E, prie tokios smulkmenos gali užstrikti visos dėrybos ir pastaruoju metu tiesiog ieškoma bendro sprendimo. Kitas klausimas. Buvo teirautasi dėl streiko teisės. Aš inicijavau socialinę reformą ir pirmą kartą buvo pripažinta teisė streikuoti. Iki šiol tos teisės mūsų Europos patentų biure nebuvo. Taigi dabar reikia laikytis taisyklių ir streikas bet kokiu atveju turi būti tik tai, taip sakant, paskutinė priemonė. Tai neturi būti teisė, kurią naudojamasi savavališkai ir bet kada, bet tik tai po, sakykime, neįvykusių nesėkmingų uh, diskusijų. Valstybėse narise, kurios e, sudaro Europos patentų biuro, yra ir tokių, kurios tos streiko teisės neturi, nepripažįsta. Ir aš e, tą teisę e, įdėgiau tik tai būtent toms valims, šalims, kurios tą teisę pripažįsta. O kalbant apie tarptautinę darbo organizaciją, tai mes perėmėme tos organizacijos taisyklės, kurios buvo paskelbtos ir e, kai iškyla teisiniai ginčiai, tai tokių e, ginčių mes praktiškai laimėme apie 90 procentą. procentų. E, pernai streikų įvyko 22 ir dalyvavusių nuošimtis siekia 12 procentų tik tai. Taigi situacija yra tokia, kad teisiškai nacionaliniai teismai neturi kompetencijos spręsti, kaip veikia tarptautinė organizacija. O kasgi būtų, jeigu, pavyzdžiui, nacionaliniai teismai primtų sprendimus dėl ES veikimo. Teisingumo teismas E, labai aiškiai nubrėžė ribas. kalbant apie tartutinių organizacijų veikimą. Taigi tos tarptautinės organizacijos yra nepriklausomos nuo nacionalinių teismų. Tokio pobūdžio e, sprendimų buvo ne vienas ir e, visuomet mes laimėdavome tokiuose bylose. Negana to, vienas vienos šalies, tai yra Niderlandų operacinis teismas, net mus paremė Niderlandų aukščiausiame teisme vienoje byloje. Kalbant apie finansinius aspektus, tai turiu pripažinti, kad mūsų biuras tikrai yra dosnus. Susipažinkite su mūsų e, paskelbta socialinė e, ataskaita. Jinai vieša. Jūs galite susipažinti su visa e, e, mūsų sistema, su mūsų darbuotojais, su socialinės apsaugos aspektais, atostogų klausimais ir visais kitais dalykais. Tai yra tikrai labai dosni sistema ir e, džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti tokio lygio, o negana to, kad mums patiems pavyksta užtikrinti finansavimą ilgalaikiu laikotarpiu. Jeigu mums to galiausiai nepavyks um, užtikrinti, tą užduotį turės tęsti valstybės narės. Bet kokiu atveju dabar mes siekiame užtikrinti kokybę, veiksmingumą ir užtikrinti mūsų paslaugų teikimą Europos ekonomikai. Vienas iš būtų galėtų, žinoma, padidinti mokesčius. Bet nemanau, kad tai yra e, tas sprendimas, kurio laukia Europos ekonomika. Toliau atsakysiu pono Andersonui. Savo ruoštų manau, kad e, priekaištas patentų sistemai yra ne dėl taisyklių, bet dėl pačios sistemos netinkamo veikimo. Bet atvirai pasakysiu, JAV tokia sistema veikia prašiau nei Europoje. Todėl dauguma tų priekaištų kurie pateikiami JAV, negali būti pateikiami Europoje. Aš manau, kad taisyklės Europoje veikia. Yra kultūrinių skirtumų, nes pavyzdžiui, JAV patentai išduodami kur kas lengviau nei Europoje. Ir daug patentų yra pripažinti, pripažintų patentų Europoje nepripažįstami Europoje. Ir kai iškyla ginčiai, ginčius sprendžia paprastai teismai. Tokia e, situacija yra JAV. Tuo tarpu Europoje e, mes ginčius bandoma spręsti pirmiausia patentų biure. Ir tos taisyklės, kurios galioja valstybėse narėse, turėjau, turėtų laikui bėgant būti perkeltos į bendrą patentų sistemą. Ir ilgainiui e, manau, kad mums pavyks išspręsti tuos funkcionavimo, e, mm, funkcionavimo problemas, o antra vertus tikiuosi, kad ir JAV sistema pamažu artės prie europietiškos sistemos. Ir tai tik tai rodo, kad mūsų gebėjimai e, per tą bendrą patentų sistemą E, siekti globalių sprendimų pasiteisino. Taigi tiek atsakant į jūsų klausimus. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, už tai, kad atsakėte į mūsų klausimus. Nematau daugiau norinčių paklausti. Ar, už... ar pasiteirauti? Ačiū, kad e, suradote laiko atvykti į mūsų komitetą. Aš e, <laughs> nepasisveikinau su jūsų kolegomis, kuriuos matau salėje, tad dabar belieka man su jais atsisveikinti ir a, e, tikėsimės jūsų sulaukti ir ateityje, kad galėtume tęsti mūsų bendradarbiavimą. Yes,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 kurį galime tęsti, ponės ir ponai, ir svarstyti mūsų kitą darbo tvarkės klausimą, o tai yra klausimas e, apie mm, Europos civilinio proceso minimalių standartų būtinumą. Noriu pasveikinti poną Burkhartą Hesse, kuris yra Max e, Planko instituto Luksemburgė mokslininkas. Turime taip pat Upsalas universiteto profesorė Eva Storpskrub. Na ir taip pat turime puikiai pažįstamą prelegentę Dianą Volis, kuri yra Europos Teisės instituto prezidentė ir pona Mikaelį Šoter civilinės e, teisės politikos skyriaus vadovą Europos komisijoje. Suteiksiu iš karto žodį ponui Burkhard Hess. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Aš parengiau e, pasisakymą angliškai, bet e, kalbėsiu vokiškai. Ačiū, kad pakvietėte mane. Kalbame apie civilinio proceso e, sistemų suartėjimą Europoje. Pažvelkime, kokia šiandien yra situacija Europoje. Pažvelkite į šią skaidrę ir jūs matote, e, kaip sprendžiamas civilinės bylos Europoje šiuo metu. galite pamatyti, kad yra tam tikros suartėjimo elementų. Tačiau e, galimybės siekti civilinio teisingumo Europoje vis tik e, labai skiriasi. Tai priklauso ir nuo skirtingų procedūrų, nuo teismų sistemos struktūrų skirtumo, dėl skirtingo techninio apsiginklavimo. E, Dėl to, kokį vaidmenį vaidina teisėjai ir kitos šalys procese ir taip pat dėl skirtingų civilinio proceso įstatymų. Iš šios skaidrės matote, kaip skiriasi valstybių narių teisinės sistemos, skiriasi jų uh, Finansavimas tamsesnė žalia spalva e, rodo, kad sistema yra geriau finansuojama. Čia pirmoje vietoje matome Luksemburgą. 147 e, eurai per metus vienam gyventojui. Tuo tarpu e, Portugalijoje gal tik 32 tai eurai. E, tos teisinės sistemos taip pat e, ir labai skirtingai veikia. E, vėl Luksemburgas pirmoji vietoj, Prancūzijai tenka 61 euras. Nors veiksmingumo prasme skirtumas netoks jau ir didelis. E, jeigu pažiūrėsite į Ispaniją, dešimt teisėjų užsima civilinėmis bylomis. E, tuo tarpu e, Vokietijoje 95 teisėjai. Taigi, matyt, galite susidaryti įspūdį ir mm, suprasti mano mintį, žiūrėdami į tuos į tuos skaičius. Reikia kalbėti ne tik apie nacionalinių sistemų koordinavimo klausimą, bet taip pat ir apie tam tikrą konkurenciją, kuri egzistuoja. E, pažvelkime į visą reikalą iš e, sąjungos e, teisės požiūrio taško, paskui iš nacionalinių valstybių požiūrio taško. Kadangi teisingumo sistema ES turi ginti bendrąją rinką, tai reikalauja tam tikro veiksmų koordinavimo. E, visų pirma, kai kalbama apie bendrasias taisyklės. Visų pirma, Briselis vienas reglamentas e, yra ir kitų, pavyzdžiui, reglamentas e, dėl bankų sąskaitų apsaug, apsaugos, kuris nustato labai, labai detalius e, civilinio proceso standartus. Ir tai e, verčia mus galvoti, o kiek iki kokio laipsnio Europai reikia tų detalių civilinio proceso standartų. Nesenoje paskaitoje vienas iš prelegentų uždavė klausimą, e, kiek, kokiu lygiu e, Europos Sąjungoje galima užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą. Ir atsakymas visiškai aiškus, kad pasitikėjimas priklauso nuo to, kaip veiksmingai yra įgyvendinami teisės aktai. E, Kitaip sakant, kaip užtikrinama, kad e, visada pateikiama reikiama e, e, dokumentacija, kad kiekvienai iš šalių sąžiningai suteikiama galimybė, vienodas galimybės procesai ir taip toliau. Tik tai tada galima kalbėti apie tarpusavio pasitikėjimą. Taigi, e, daugumai Daugumoje valstybių tenka konstatuoti, kad e, didžiausias trūkumas yra e, tinkamas ES teisės įgyvendinimas. Reikia atsiminti taip pat, kad šalia esminių teisės aktų egzistuoja ir papildomas priemonės, kurias e, būtina tinkamai įgyvendinti. Tas pasakytina ir kalbant apie Bruselis vienas reglamentą. E, bet matome, kad valstybėse narėse atsiranda tam tikra konkurencija tarp nacionalinių sistemų ir, ir atsiranda, taip sakant, tam tikros e, teisinės rinkos, kurios konkuruoja tarpusavyje, kai kalbama apie bilinėjimosi galimybės, e, sakysime, e, finansinės bylos dažniausiai sprendžiamas e, Londone, intelektinės nusavybės, daugiausia Düsseldorfe, iš dalies Niderlanduose, taip pat ir Anglijoje. Ir tos suvienodintos procedūros E, Briuselis vienas reglamente, e, kurios tarsi numatytų sprendimų pripažinimą, faktiškai privedė prie didesnės konkurencijos ir susiskaldimų. Kitas pavyzdys, turime nemokumo e, reglamentą ir matome, kad Europoje yra nemaža konkurencija, kai kalbama apie įmonių uh, E, pertvarkymą, restruktūravimą. E, Angliškoji sistema pasirodė esanti ypač e, veiksminga. Ir e, reikia pasakyti, kad nemokumo reglamente taikymos rytis nėra visiškai, e, visiškai tiksliai apibriešta, tai atsispindi priedą. E, Ir e, jeigu valstybės narės e, nepamini labai konkrečių e, priemonių, instrumentų, tai nebetampa reglamentavimo objektu. Kitaip sakant, per, taip sakant, per antrasias duris tarsi bandoma apeiti šitą reglamentą. Kita mano mintis susijusi su dar vienu šio reikalo aspektu. E, ir čia pasiremsiu Europos vartotojų teisę, kuri yra įgyvendinama per nacionalinius teismus. Ir kiekvienas teismas yra decentralizuotas e, teismas, e, kitaip sakant, naudojasi procesinė autonomija, tačiau vis tik Europos teisingumo teismas gali kontroliuoti E, sprendimų e, ekvivalentiškumą ir tinkamą teismų veiksmingumą. Bet e, tos priemonės yra labai abstrakčios ir neveiksmingos. Ir šioje, šioje srityje teisingumo teismo jurisprudencijos yra labai nedaug. Na ir dar vienas aspektas - konstitucija ir pagrindinių teisių hartiją, kurios 51 straipsnis numato minimalias procesinės teisės. Taigi egzistuoja minimalus standartai, kurie yra hartijoje įrašyti. E, pateiksiu aktualų pavyzdį. Apeliacinis teismas Anglijoje e, priemė sprendimą vienoje byloje vartotojai, kurie vartojo, naudojo Apple firmos e, kompiuterius, turėjo naudotis ir e, paieškos e, naršyklę, kuri buvo naudojama taip pat ir reklamos tikslais Vartotojai kreipiasi į teismą, prašydami nematerialios žalos atlyginimo pagal Anglijos teismą. Tai nebuvo įmanoma, apeliacijos teismas e, pasiremė pagrindinių teisų e, hartijos 47 straipsnių, kuris sako, kad privalo egzistuoti e, teisinė apsauga ir byla buvo pripažinta priimtina. Ir tai pademonstruoja E, pagrindinių teisų hartijos veiksmingumą arba bent jau to veiksmingumo potencialą. Na ir e, dabar e, galime galvoti, kaip mes galėtume užtikrinti tų procesinių teisių suartinimą. Čia yra kelios alternatyvas. Visų pirma, turime pripažinti, kad kai kuriuose sektoriuose galima priimti e, tam e, tikrus e, labiau sudarintus įstatymus ir konkrečiai, kai kalbame, pavyzdžiui, Europos arešto orderį. Greta to galėtų būti ir atskiros individualios procedūros ir čia Kaip pavyzdys būtų deminimis taisyklė. Nuo 5 iki 600 bylų remiasi deminimis taisyklė. bet taikant šią taisyklę skirtumai gali būti gana ženklus. Galima taip pat remtis ir e, kitais ginčių sprendimo mechanizmais ir e, patentų sistema, apie kurią ką tik čia buvo kalbama, yra vienas iš to pavyzdžių. Yra dar viena e, galimybė, tai įgyvendinti rekomendacijas, nustatant tolesnius minimalius standartus, pavyzdžiui, rekomendacijos dėl kolektyvinės apsaugos tai galima būtų plėtoti į tolesnės teisinės priemonės ar teisinius aktus. E, e, Europos teisės institutas e, ir kitos organizacijos taip pat siūlo kurti, formuluoti pavyzdinius Europos įstatymus civilinės teisės ar civilinio proceso srityje. Na ir pagaliau, e, kodėl reikėtų apskaitai spręsti proces, civilinio proceso e, teisės klausimus. E, atsakant, turbūt reikėtų tai matyti kaip galimybę patobulinti ir modernizuoti nacionalinius procesus tokiu būdu užtikrinant e, teisingumą, e, sakysime, ginant e, intelektinės nusavybės teisės, taip pat sudarant vienodas sąlygas ekonomikos subjektams. Tai svarbi mintis. Čia turime tinkamai, tinkamai viską sutvarkyti, bet pagrindinis uždavinys turėtų būti garantuoti mūsų piliečiams e, prieigą prie teisingumo. Ir čia reikia tiesiai pasakyti, neturime leisti atsirasti alternatyvioms sistemoms, kurios apsunkintų jiems tokią prieigą, galimybę siekti teisingumą. Na ir pagaliau reikia pasakyti, kad kalbame apie mūsų ekonomikos galių stiprinimą. Nemokumas yra labai aiškus aiškus pavyzdys. Prisiminkime, kaip trejetukas elgėsi Airijoje ir Portugalijoje. E, tai privedė prie teisinių ir e, ekonomikos sistemų ženklių pokyčių ekonominės krizės akivaizdoje. Koks turėtų būti teisingas požiūris? Na, visų pirma, be jokios abejonės reikia daugiau uh, sanglaudos ir nuo, nuoseklumo. E, taigi, e, kartais e, susitelkiama į sektorinį reglamentavimą, bet užmirštama bendros sistemos būtinybė. E, paimkime tokį pavyzdį. Europos sutarčių teisės e, ilgai, ilgai trunkanti diskusija. E, e, gal čia mm, elgiamės ir pernelyg ambicingai, gal tai pernelyg užtruko, bet be jokios abejonės, kad reikia daugiau nuoseklumo. Toliau, mums reikia daugiau inovacijų šioje srityje, novatariškumo Europos Sąjungoje mes matome e, naujų pasiūlymų dėl tarpininkavimo, dėl kolektyvinio teisės, teisių gynimo, e, elektroninė, e, elektroninis teisingumas be jokios abejonės yra labai svarbus teisės sistemos modernizavimo instrumentas. Toliau e, reikia panaudoti naujas priemonės, tokias kaip rekomendacijas, kurios e, palaipsniui galėtų vėliau e, peraukti į saistančius teisės instrumentus. Ir čia vėlgi kalba apie kolektyvinį teisų gynimą, vartotojų apsaugą ir taip toliau. Tas darbas turėtų būti sistematiškesnis E, ne, ne, ne, neturėtų būti taip, kad valstybės narės pasirinktinai ištrauktų vieną ar kitą instrumentą ir jį panaudotų. E, e, Visą tai turėtų vesti prie solidžių teisinių aktų. Taigi minimalus standartizavimas turėtų būti tas kelias, kuriuo kurie turėtume e, žengti. Ačiū Jums uždėmesi, atsiprašau, kad turėsiu kiek anksčiau išvykti, nes e, turiu kitų įsipareigojimų. Dėkuoju profesoriu, dabar steiksiu žodį Eva Štorsku iš Salos universiteto. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai ir taip pat visi likusiai auditorijos nariai. Labai dėkuoju už kvietimą pasisakyti šią temą. Man iš tikrųjų garbė ir malonumas būti čia. Tema, kurią aš rengiausi, būtų bendrų procedūrų bendrų standartų vedimas Europos civilinė teisė ir aš pamėginau sumėginti, sugrup, sugrupuoti čia temą į tris temas. Pradėsiu nuo paskutinio. Pirmiausiai pakalbėsiu apie civilinį procesą Europos teisėje, kas tai yra, toliau pakalbėsime, kas yra tie bendrėjai standartai ir galų gale, kai kalbėsime apie bendrų standartų kūrimą, reikės įsiaiškinti, ką mes tuo norime pasakyti. Ką reiškia tas kūrimo procesas? Ir Mano skaidrės jūs uh, e, aptiksite žodį we, mes, uh, e, kurį būtų galima be abejo pakeisti besmenę formą, neapibrieštų veikėjų, tačiau aš naudosiu tą žodį mes, turėdama minį ir mus čia šiandien, taip pat didesnę grupę teisininkų, statymų kūrėjų, praktikų, taip pat ir komentuotojų, kurie visi vienai per kitaip dalyvauja gyvenant e, civilinį teisingumą, pilietinį teisingumą Europoje. Pirmiausiai, ką reikėtų suprasti kaip civilinį procesą. Profesorius jau prieš tai užsiminė apie kai kurias iš šių temų. Noriu pasakyti, kad Europoje mes iš tikrųjų turime sudėtingą daugias luoksnę sistemą, ar galima tai būtų net pavadinti paveikslu savotišku, vaizduojančiu tą civilinį procesą. E, yra teismų bendradarbiavimas, e, yra procedūros, kuris palengvina tarp valstybinių ginčių sprendimą. Žinote, taip pat, kad e, teisės pagrindas paprastai yra 81 FEU starties straipsnis. Na ir profesorius netaip seniai pateikė šviesesnių pavyzdžių, pavyzdžiui, e, europinis e, sąskaitos e, išsaugojimo orderis. E, tačiau reikėtų pasakyti, kad dalis šitų priemonių taikomas būtent tarp valstybinių mastų ir Junktinė karalystė, Danija bei Airija e, yra ypatingoje padėtyje, kai kalbame apie bendruosius standartus, jos turi tam tikrų išlygų. Toliau, kaip profesorius minėjo, mes turime vadinamąją sektoriui specifinę e, teisėkurą. Ir čia reikėtų pasakyti, kad esame labai įdomių naujų procesų tiek vartotojų apsaugos teisėje, tiek konkurencinėje teisėje, tiek kai kuriuose kitose teisės šakose. Tačiau ne visi šitie instrumentai įsigaliojo, jie įsigalios kitą metą arba dar vėliau, taigi iki galo ir nežinome, ką visą tai reikš civiliniam procesui Europoje. Toliau profesorius taip pat paminėjo tai, kas dažnai vadinama revė ir komet doktrina, tai yra Europos teisingumo teismo e, precedentinės teisės e, nuostatos dėl procedūrų efektyvumo, ypatingai dėl to, kad ieš, e, ieškovai e, galėtų efektyviai pasinaudoti nuostolių kompensaciją e, remdamis Europinė teisė. Ir galų gale yra Hartijos 47 e, straipsnis konstitucinio pabūdžio nuostas, taip pat ir kai kurie kiti dalykai. Čia mes kalbame apie visą eilę priemonių, kurios plačesnė prasme yra taikomos e, e, civilinio teisingumo srityje ir teisėjo mokymo iniciatyvos nors tai dar yra bandoma, bandomas etapas vis tiek jau tam tikrą prasme įtakoja procesą darbo vietose. Taip pat e, e, E, teisingumo e, iniciatyvos ir atitinkami portalai. Ir iš tikrųjų svarbus dalykai, kai mes kalbame apie bendruosius standartus civilinėme procese ES, yra tai, kad turime atsižvelgti į visą tai ir turime analizuoti taip pat, kaip šitos atskiros rytis sąveikoja tarpusavyje. Na, iš tikrųjų, kartais e, sudaro įspūdis, kad kyla pavojus, jog procesai yra fragmentuoti. Tam tikri dalykai vyksta šiandien bei ten. E, bei ypatingos sąsajos. Ir reikėtų pasakyti, kad vis dėlto tai yra tam tikra dinamika, kuria atspindi tipišką europinės teisės raidą. Kaip mes be panaudotumėm e, šį procesą, be abejo turime nepamiršti, kad esame labai įvairių tendencijų. Ir jeigu kalbame apie bendruosius ar minimalius standartus, mes turime be abejo mąstyti apie tai, kaip įtaka šitoms skirtingoms srovėms um, bus padaryta vienai par kitaip ir taip pat, kad neišvengiamai šitos atskiros srovės įtakoja taip pat ir viena kitą, tas vyksta jau šiandien. Kai mes kalbame apie bendruosius standartus, mes visi puikiai suvokiame konstitucinį teisėkuros mandatą, kuris galbūt kartais riboja reguliuotojų turimus pasirinkimus, e, teisėkuros atstovų pasirinkimų galimybės. Ir dažnai mm, esama tam tikro pribojimo tiek dėl teisinio pagrindo, tiek e, dėl to, kad teisės aktai ne visada galioja tarp valstybinių mastų. Ir taip pat kai kuriais atvejais be abejo kalbame apie pribojimus, kuris susijęs, tarkim, vartotojų teisėmis, e, e, jų apsaugai ir panašiai. Taip pat tam tikri apribojimai susijęs su vidaus rinkos veikimu. Jūsų komiteto nariai turbūt puikiai žinote taip pat tai kas kartais vadinama kaip S terminas, S žodis. Dabar Europoje dažnai diskusijos sukasi, kiek toli reikėtų eiti integruojantis ir be abejo tai liečia taip pat ir e, civilinį procesą. Taigi mes kalbame apie nuostolių atlyginimą, apie tam tikras konsultacijas ir kai komisija konsultavosi su šiomis valstybėmis, jie gana skeptiškai atsiliepia apie tolesnį integraciją ir mes negalime to ignoruoti. Bet svarbu suprasti, kad bent kelios valstybės narės pasisakė, jog labai svarbu, kad procedūriniai procesai, procedūrinė raida vyktų taip pat valstybių narių lygmenį. Ir be abejo, ką mes darome Europoje, e, virš valstybinių lygių, tai turėtų būti visų pirma tam tikras dialogas e, atsižvelgiantis tos vietinius procesus. Ir taip pat, kaip profesorius minėjo, esame įvairių e, pamatinių idėjų, tokių kaip vidaus rinka, reikia apie teisingumo ir teisės. E, ar kam mes norime padėti? Ar mes norime padėti vartotojams, ar mažoms silpnėms įmonėms, ar kreditoriams, ar šeimoms? Be abejo, tai yra politikų pasirinkimas, kam jie nori pirmiausiai pagelbėti kuriems visuomenės sluoksnėms, kodėl. Ir po to, be abejo, kyla diskusija, kiek mes norime integruotis. Na, procedūrinėje srityje mes be abejo dažnai kartojame tą savitarpę pripažinimo mantrą. Labai svarbu būtų sukurti tam tikras E, savitarpio pripažinimo taisyklės ir standartus, ypatingai pasinaudojant e, Europos veikimo, Europos Sąjungos veikimo starties 81 straipsnio nuostomis, tačiau kartais galbūt mes nesugebame suprasti, kad vidaus rinkos kontekste savitarpio pripažinimas niekada nebuvo e, išreikštas grina forma nuo pat pradžios, netgi jeigu prisiminsime, kas įdėdė šau. E, Savitarpio pripažimo nuostatos dažnai būdavo siejamos tam tikromis nacionalinėmis išlygomis, e, tam tikram minimalius teisų apsaugą ir panašiai. Ir kada mes jau gana toli nuėjome su tarpusavio pripažinimu e, civilinio teisingumo srityje. Atsirado balsų teigiančių, kad tarpusavio pasitikėjimas įspręs visas problemas ir e, kurių prikūrė tarpusavio pripažinimas be jokių saugiklių. Tačiau tas savidarbo pasitikėjimas vis dar tebėra atviras klausimas Europoje ir vėlgi vargu ar galima tai primesti iš viršaus, bent jau mano tokia nuomonė. Aš manau, kad šis dalykas pirmiausiai turėtų įsitvirtinti realioje teismų praktikoje, tarp praktikų, tarp politikų, tarp teisėkuros atstovų. Kur visą tai mus veda? Mes turime nemažai savitarpio pripažinimo priemonių įvairiuose lygiuose, įvairiuose instrumentuose, Bruselio e, reglamentuose, paslaugų reglamentuose, smulkių ieškinių. Tačiau klausimas yra, ar mums reikia daugiau, ar mums reikia daugiau bendrų standartų, ar reikėtų iškoti kitokių būdų, kitokių sprendimų iškilančiams problemams. Kaip profesorius Hes ir kai kurie kiti minėjo, Panašu, kad e, papildomi bendri standartai e, galėtų būti labai naudingas instrumentas, labai naudinga priemonė, kuri leistų išspręsti dalį tų problemų, kai kuriais atvejais ir neįspręstus klausimus susijusius su savitarpio pripažinimu, kai kuriais atvejais tiesiog tai suteiktų papildomų saugiklių. Tačiau, kada yra keliamas klausimas, kokių tų standartų, bendrų standartų reikėtų, ar kalbėsime apie minimalius, ar maksimalius standartus, ar iškosime uh, mažiausio bendro vardiklio, ar kalbėsim apie kažkokius tai detalius standartus. E, visi šitie klausimai tebelieka atviri ir juos dar reikės atsakyti. Kaip profesorius S. minėjo šiuo požiūriu. E, Nelai, e, projektas ir labai įdomus, kadangi čia mes iš praktikų būtent perspektyvos svarstome, ar galima iš tikrųjų rasti tam tikrų bendrų standartų, sukurti tam tikrą modelį. Ir tai yra didžiulis iššūkis, kadangi dažnai mes įstringame atlikdami tam tikrus lyginamosius tyrimus, lygindami įvairias valstybių narių sistemas ir dažnai tai įsivėlėme diskusijas, kurios, e, na, mano požiūriu, tampa neproduktyvios, nors laimiai projektas tęsiasi. Vis dėlto dažnai mes E, dėmesį sutelkime būtent į to bendro mažiau, mažiausio vardiklio paieškas. Mes nenorime per daug e, užmindant nuospaudas kurie nors valstybei nariai, netgi atsisakydami kartais tos mūsų požiūrį geriausios praktikos, kur tikrai galėtų tapti bendru modeliu. Ir netgi mes, e, dirbantys šiame projekte, kol kas dar nepribrendome iki galo šią diskusiją, kadangi tam iš tikrųjų reikia laiko. Na ir prieš baigdama savo pranešimą taip pat noriu pabrėžti, kad labai svarbu įvertinti, kokiame lygmenyje mes pradėsime ir ką įtrauksime. Manau, kad labai svarbu tai, kad e, visas šitas procesas nebūtų tik tai e, vertinamas kaip kažkas iš viršaus nuleisto kur kažkoks tai bendras reguliatorius primeta Europai bendrus standartus. Labai svarbu, kad teisėjai, praktikai, vietinio ligmens teisininkai dalyvautų procese. Nemažai iš jų dabar pirmą kartą susiduria su smulkiųjų ieškinių reglamentu. E, prieš keltą metų jūsų komitetas ėmėsi tos iniciatyvos, tačiau įgyvendinimas realiai prasidėjo tik tai dabar ir tik dabar žmonės pradėjo plačiau nudačių instrumentą. Tam reikia laiko, bet ir Roma pastatyta ne per vieną dieną. Taigi mes esame be abejo dabar e, pačioje mūsų kelionės pradžioje. Ir aš norėčiau be abejo iš karto visus perspėti, kad nėra kažkokios stebuklingos lasdelės, kurie mostelės viskas įsispręs. E, tikrai prireiks laiko, kol išsiaiškinsime, kaip būtų galima pasiekti kažkokį tai bendrą lygmenį, e, sujungti visas tas surovės ir tendencijas, kurias dabar aptarėme. Bet mes e, be abejo suvokiame, kiek sudėtingas yra uždavinys ir esame pasirengę e, reguliacinio pobūdžio diskusijai dėl geriausios strategijos, kaip reikėtų plėtoti šį tokį daugelįpį scenarių. Labai ačiū. Mes taip pat dėkojame. Tai buvo daktarė Eva Sopskrup iš Upsalos universiteto. Ir dabar jau galime pradėti diskusiją. Taip pat esu tikras, kad mes mielai išklausysime arba Dajanas Volis arba pono Šataš komisijos atstovo komentaro. Bet kuriuo atveju dabar suteikiu žodį autorijos atstovams, ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti. pirmininkė. Su pirma, labai dėkuoju už kvietimą šiandieną čia dalyvauti. Iš tikrųjų buvo labai įdomu iškirsti profesorius Hes bei Evastos Group pranešimus. Šitie dalykai iš tikrųjų man taip pat žinomi tiek e, iš mano patirties čia, tiek iš ankstesnio darbo Europos teisės institute. Ir e, aš galbūt norėčiau užsakyti keletą komentarų dėl trimis temomis E, su kai kuriais klausimais jūs jau pažįstami. Taigi, pirmiausiai, tas nuseklumas, vientisumas, taip pat praktiškumas ir technologijos. E, pirmiausiai buvo daug kalbama apie coherence, tai yra tam tikrą vientisumą, suderinamą, bet akivaizdu, kad mes kalbame apie labai e, įvairialypį paveikslą, kuris be abejo tuo yra ir turtingas, leidžia mums lygyti įvairias teisinės temas, tačiau kartais taip pat dėl to gali būti sunku jame susigaudyti. Ir e, su to susiję daug įvairių kitų problemų. Taigi tas e, nuoseklumas, vientisumas mūsų ateities e, teisėkuros veikloje būtų tikrai labai pageidautinas. Dabar šiek tiek apie pritaikomumą, naudingumą. E, kodėl mes norime tai padaryti. Aš irgi panaudosiu žodį mes, nes mes, tai reiškia Europą, europiečiai, mes kalbame apie tai, kaip mums supapratinti savo gyvenimą ir kaip užtikrinti žmonėm prieigą apie teisingumą. Ir jeigu vertinsime iš Europos e, teisės instituto pozicijų, mes tai vertiname kaip būtent e, teisininkų bendruomenė. Čia neturime savo kažkokio tai savanoriško intereso, mes kalbame apie e, teisės E, teoretikus, apie praktikuojančius teisininkus, apie teisėjus, galų galia apie teismų praktikos naudotojus. E, buvo prieita prie išvados, kad kažkas šitame mechanizme nelabai veikia ir todėl norėtumėm, kad tas mechanizmas taptų funkcionalesnis, kad jisai galų galia atitiktų savo tikslą, jeigu taip galima būtų pasakyti. Ir aš nemanau, kad mes turėtumėm tikrai bijoti, pasakyti, kad tai yra, tai yra mes neturime to bijoti kaip grėsmės Europos Sąjungai veikiau, tai gali būti labai naudingas mechanizmas, jeigu jis padės piliečiams, padės teismų paslaugų naudotojams um, geriau kreiti prie teisingumo. Ir tam reikia be abejo užtikrinti tokią vienalitiškesnę, vientisesnę teisingumo sistemą per visą Europos Sąjungą. Ehm, nemažai buvo kalbėta apie technologijas, buvo kalbama apie tai, kad naujos technologijos yra na, potencialiai e, vienas iš tokių destruktyviausių elementų, kada mes kalbam apie tolesnį teisinių paslaugų plėtrą, bet jos taip pat atveria ir milšiniškas galimybės. Ir e, beje, visai netrukus penktadienį vyks tarybos organizuojamas e, posėdis e-teisingumo klausimų, kur bus kalbama apie tai, kaip gerinti e-teisingumo portalą. Čia mes kalbame tik apie informaciją, tačiau mes norėtumėm turbūt, kad informacija, kuri pasiekiama per tinklą, taptų praktiškai panaudojama priemonė, instrumentų įvairiose procesuose, kuri leistų pasinaudoti įvairiais europiniais instrumentais, tokiais kaip, pavyzdžiui, smulkių ieškinių nuostatos, apie kurias jau kalbėjome. E, nes dabar mes turime tų instrumentų, bet jie nenaudojami. Iš tikrųjų, technologijos galėtų mums padėti veiksmingiau juos panaudoti. Taip pat kalbant apie technologijas. Europą ketina paleisti vartotojų ginčių elektroninio sprendimo mechanizmą. Na ir vėlgi labai svarbu, kad čia būtų užtikrintas asvientisumas, nes dabar iš tikrųjų tokie ginčiai sprendžiami remiantis įvairių teisinių pagrindų, praktika skiriasi įvairiose sektoriuose. Mums reikia daug daugiau iškumo ir vientisumo ir įnešus to iškumo, aš esu įstikinusi, kad pateikia tokio iškumo, mes iš tikrųjų užtikrinsime žmonėms daug geresnę prieigą prie teisingumo. Apie tai kalbėjome jau tikrai labai seniai. Ačiū. Ačiū. Tai buvo Diana Volis, Europos teisės instituto pirmininkė. Ponas Buda paprašė žodžio. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų prelegentams, nes jie kalba apie mums įdomią ir svarbę temą. Mes visi norime, kad visi ES piliečiai turėtų laisvą prieigą prie teisingumo. Tai mūsų didžiausias troškimas. Tačiau turiu pripažinti, kad e, mums nepavyksta to pasiekti. Aš pats esu šešėlinis pranešėjas e, smulkiams e, skundams ir mes labai skeptiškai vertiname tas minimalias taisyklės, nes valstybės narės dažnai e, numato daug trūkdžių. Turime pripažinti, kad e, būtina patvirtinti tuos teisinius instrumentus, užtikrinančius geresnius teisinių e, procesų veikimus, dėja valstybės numato įvairiausių problemų. Dėja yra atvirkščiai, tie siūlomi instrumentai reikalingi piliečiams, įmonėms. Mums būtų, buvo užduoti klausimai, kągi mes čia atstovaujame, ar e, įmonės, ar e, visuomenę. Ne, mes iš tiesų atstovaujame visą e, Europos e, kontinentą ir visus gyventojus. Taigi tai yra tos minimalios normos, kurios turėtų būti visų tvirtinamos, visų palaikomos. Ir štai Europoje yra daug teisės aktų. Bruselis 1 reglamentas, reglamentas Bruselis 2, jūs juos minėjote, bet jie neapima visų įmanomų teisinių situacijų. Galiu štai pateikti paprastą pavyzdį iš darbo teisės, sakykime, kurioje nors valstybėje. Antai darbuotojas dirbantis ne savo kilmės šalyje ir jisai negali paduoti į teismą primančios valstybės narės darbdavio, nes e, jis tam privalo grįžti į savo kilmės šalį. Štai kokia e, teisinė kliūtis pilietis tiesiog nebegali pasinaudoti darbo šalies teisingumu. Taigi aš sveikinu dar kartą visą tai, ką jūs darote, sveikinu jūsų atliekamus e, tyrimus, studijas, bet dar kartą noriu pasakyti, kad mes norėtume paprastų dalykų, piliečiams padaryti gyvenimą tiesiog paprastesnį. Thank you very much. Labai ačiū. Pone Šopar. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu pasakyti Europos komisijos vardu, kadangi iš tikrųjų tai yra labai ir įdomi ir svarbi tema. Procedūrinės teisės iš tikrųjų labai svarbios ir ne tik tai kalbant apie baudžiamą teisę, kur beje padaryta nemaža pažanga, bet be abejo ir kalbant apie civilinę teisę kur raida buvo kiek kitokia ir na, man teko išgirsti daug protingų, apgalvotų pranešimų, kurias pristatė kolegų sėdintis visai čia pat prie manęs. Koks įvairus yra tas e, peizažas, e, kaip ne vienodai atrodo civilinė teisė įvairiose valstybės narėse ir mes be abejo turime į tai atsižvelgti. Tik ką pons būda užsiminė apie labai svarbų instrumentą, kuris dabar kaip tik tai yra nagrinėjama, dėl kurių daromasi, tai yra smulkių ieškinių procedūra. E, šis ir kiti skirtingi instrumentai įvairiais būdais susijęs su procedūrinėmis teisėmis. Ir taip, e, iki tam tikros ribos rezultatas iš tikrųjų duodavo gana nevienoreikšmiškų rezultatų. Komisija be abejo tai supranta, tačiau klausimas yra, ar tai gerai, ar tai blogai. Ilgalaikė perspektyvoje aš sutikčiau Dajanai. Su, aš sutikčiau su Dajana, kad iš tikrųjų turėtumėm turbūt kelti tikslą judėti link tam tikro vienalitiškumo, vientisumo, nuseklumo. Ir beje, komisija 2014 metais priemė dokumentą, tai yra būtent Europos teisingumo darbo atvarkė 2020 metam, kur iš tikrųjų sąmoningai yra siekiama e, užtikrinti pakankamą prieigą prie teisingumo ir e, numatomas priemonės teinantiems metams. Ir be abejo, vienas iš pagrindinių šio dokumento elementų buvo būtent tas, kad mes turime pereiti link didesnio nuseklumo, vientisumo. E, tai yra labai svarbus proceso elementas. Tačiau šis tikslas, nors yra labai svarbus ir verta siekti, turi būti subalansuotas ir atsižvelgiant į kitus tikslus, pavyzdžiui, siekis konsoliduoti mūsų teisės aktus, taip kaip įmanoma tai padaryti. Kartais tai iš tikrųjų yra sunkus procesas ir mums galbūt tenka elgtis netaip ambicingai, kaip pradžioje norėjosi. Bet labai svarbus dalykas yra tiesiog pasirinktas kursas ir ar mes pasiekėme kos nors pažangos ar ne. Vėlgi grįžkime prie įdomaus pavyzdžio, tai yra tos smulkių ieškinių procedūros. Tai yra europinė procedūra, jų nėra tiek jau daug, bet tai yra viena iš europinių mechanizmų, kuris iš tikrųjų neša daug inovacijų ir e, yra tokio europinio taikymojo pobūdžio. Tačiau be abejo, jis turi dėrėti su e, kiekvienos valstybės narės nacionalinėms sistemomis. Ir tai yra be abejo evoliucionuojantis procesas, e, mechanizmas buvo peržiūrėtas, dabar ketiname jį pakoreguoti. Ir e, beje, tas smulkių ištinių procedūroje netrukus bus patobulinta keliais labai naudingais papildymais. Bet kuriu atveju tai yra procesas, kur mes judame prieki žingsnis po žingsnio. Taip pat turėčiau turbūt pasakyti, kad e, nereikia apsiriboti vėlgi vien tik tai smulkių iškinių procedūrą. Mes taip pat e, dabar, pavyzdžiui, peržiūrime ir Briuselio 2 reglamentą, ypatingai šeimos teisės rytį, tai yra labai svarbus instrumentas. Ir šiame instrumente mes taip pat turime atsižvelgti į minimalių standartų poreikia, mes jų ieškome. Tačiau um, kyla klausimas, ar dabar visada turėtume bandyti spręsti horizontaliai ir ar tai būtų gerai, ar iš tikrųjų tai kaip tik tai apsunkintų mūsų gyvenimą ir e, neleistų žengti keleto galbūt smulkesnių, bet labai naudingų ir reikalingų žingsnių. Tai turbūt jau ne pirmas kartas, kada mes turime gerai pasverti Ehm, šitas abi galimybės, tai faktiškai jau beveik šimmečio dilema, taip sakant, ehm, mūsų Europos integracijos procese ir labai svarbu įvertinti visai tai, kuris kelias gali duoti daugiau naudos. Ehm, taip pat norėjau paminėti kitus aspektus, kurias ponia Suskurp paminėjo. Jie irgi yra labai naudingi. Tai yra e, ta mokymo programos, teisingumo, e, teisingumo įvertinimo suvestinė. Taip pat reikėtų paminėti kai kurios tinklus, tokius kaip, pavyzdžiui, vėlgi Europos teisės tinklas. Tai yra savotiškos priemonės, instrumentai ir jie sukuria savotišką sąsąją, vartotojas sąsąją, e, savotišką pagrindą Europos integracijai, kuri tęsiasi toliau. Ir uh, Ehm, tai vėlgi yra evoliucionuojantis procesas, ehm, atmantis ehm, būtent e, tos pagrindinius pamatus, e, ant kurių remiasi procedūrinė teisė. Na ir mm, tiesą sakant, mes dabar, e, mes komisija su malnumu stebime dar vieną procesą, tai yra mm, šito elitinio padalinio uh, vykdomas tyrimas, veikla, kur, kur iš tikrųjų, e, aš esu tikras, duos labai įdomių naujų rezultatų tolesniai sistemos raidai. Taigi aš pažiūrėjom čia visą krūvą spontaniškų minčių ir be abejo su malonumu atsakysiu į klausimus. Ačiū, ponas. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за изчерпателните анализи, които през... Norėčiau padėkoti už išsamius pranešėjų pranešimus. Taigi, mėly kolegos, atėjo laikas, kad ES imtųsi nuoseklės, nuoseklesnės pozicijos civilinio proceso teisės srityje. Turiu minyje minimales taisyklės valstybėse narėse. Norėdami užtikrinti laisvą teismų sprendimų judėjimą, turime užtikrinti, kad būtų tarpusavio pasitikėjimas tarp valstybių narių. Valstybių narių teisėjai turi būti tikri, kad procedūrinės teisės bus ginamos ir kitose valstybėse narėse. Tai ypač išriškėjo po eksekvatur procedūros atšaukimo. Todėl sprendimų vykdymas turėjo taip pat atsižvelgti ir į kitas procedūras valstybėse narėse, kad laipsniškai pamažu užtikrintume teisinį saugumą visiems. Svarbu pasirinkti kelią. Ar pasirinksime tinkamus instrumentus? Yra įvairiausių pavyzdžių dėl E, teisinių instrumentų, kuomet e, civilinio proceso klausimai nagrinėjami ne tik horizontaliai, bet ir atskiruose sektoriuose, turiuomenyje konkurencinę teisę, intelektinę nusavybę ar kitas sritis. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Radėvui, toliau ponė Regna Aš neišklausiau pono Esis e, pranešimo, bet e, susipažinau tik tai su kitos pranešėjos e, pranešimo pabaiga. Tikrai buvo labai įdomu klausytis jūsų minčių. Jūs e, iškėlėte retorinį klausimą, ar pasitikėjimą galima primesti. Kalbant apie tarpusavio pasitikėjimą, tai yra esminis dalykas. Taip, dažnai mes nieko negalime padaryti, nes susidurime su e, vienbalsiškumo balsavimo e, taisyklę taryboje. Mums privalu tą tarpusavio pasitikėjimą kurti. Galbūt galime remtis teisingumo teismo sprendimais, bet minimalių standartų srityje pažangos yra pasiekta. Tik tai trūksta nuseklumo. Ir to mums reikia dabar. Teisės reikalų komitete mes galime apie tai šnekėti, galime padaryti spaudimą. Praeitoje parlamento kadencijoje turiu pastebėti, kad bendradarbiavimo buvo daugiau. Mes kalbėjome apie e, teisėjų, advokatų mokymus ir įvairias galimybės. Tada kaip tik daug diskutavome dėl e, Bruselis 2 reglamento. Tačiau daug kas e, tokias diskusijas vertino neigiamai. Neva Europa neturėtų kištis, palikti valstybės narės ramybėje. Ir dažnai įvykdavo nesusipratimas, mes būdavo pasimetę, patys piliečiai galiausiai nežinojo, kokių teisinių priemonių imtis e, įvairiausiose situacijose ir todėl buvo apeliuojama į platesnius sprendimus Europos lygių. Ir manau, kad e, Tikrai pagaliau atėjo laikas apsispręsti, ar mums reikia minimalių standartų, mums reikia tarpusavio pasitikėjimo. Mums Europos parlamentui labai svarbu suprasti, kokia yra situacija, nes prieš tvirtinimą teisės aktus mes turime gerai išsiaiškinti, kas vyksta. Bet kokiu atveju aš labai dėkuoju Jums už pranešimus, nes jie buvo labai naudingi. Pone Dėlvu. Dėkuoju pirmininkai ir aš noriu padėkoti mūsų pranešėjams. Jūsų kalbose gavau įkvėpimo, radau nemažai informacijos. Galiu pripažinti, kad aš civilinį procesą tik atrandu. Viena vertus atrodo, kad e, situacija labai sudėtinga, kaip paprastam piliečiu čia galima susigaudyti, į kokį advokatą kreiptis, kuris žinotų visus tos kokios nors šalies um, civilinį procesą. Pranšėhės kalbėjo apie Luksemburgą, kad e, teisingumui išleidžiama daug pinigų, bet turiu pripažinti, kad Luksemburgija išleidžiama ir kitoms rytims daug lėšų. Taigi, pasakysiu, kad ir šalyje, kurioje išleidžiama daug lėšų teisingumui, sunku surasti tokį teisininką, kuris puikiai gaudytųsi civilinėme procese. Bet kokiu atveju esu optimistė labai pasisakau už tą nuoseklumą ir naudą, apie ką buvo kalbėta. Turime ieškoti naudos ir nepamiršti nuoseklumo. Noriu kliautis specialistais. Ir keliu tokį retorinį klausimą, kaip mes galime tą nuoseklumą užtikrinti. Ar tai reiškia tuos minimalius standartus, Tai reiškia, kad sistema funkcionuoja. Žinoma, kad mes visi pageidautume kažkokių taisyklių, kurios veiktų gražiai funkcionuotų sistema, kurią visi suprastų ir panašiai. Bet aš pati šiuo klausimu esu šiek tiek skeptiška. Turiu patirties, nes kai keičiame sistemą iš esmės, tuomet negauname rezultatų. Todėl pasisakyčiau už nedidelius žingsnelius, už e, bendradarbiavimą tarp šalių ir tarp teisėjų. Yra įvairiausi mokymai, kurie siūlomi teisėjams. Ir galiausiai aš pati norėčiau įsiaiškinti, kiek galime padengti teisininkų būtent tokiomis ugdymo, mokymo programomis. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Atrodo, kad parlamento nariai klausimų daugiau neturi, todėl kreipiuosi į mūsų prelegentus, gal jie norėtų atsakyti į klausimus arba pakomentuoti, ką profesorius Hess. Kalbėsiu vokiečių kalbą, man pačiam bus lengviau. Kalbėkime apie paprastą Europos teisėją ir jisai su e, nagrinėja maždaug 1-5 procentus tarp valstybinių bylų savo praktikoje. Tai yra labai nedaug. Todėl teisėjams e, individualūs mokymai yra per brangus ir šituos e, mokymus turėtų padengti valstybės narės. Dažnai patys teisininkai nesuvokia tų kitų šalių teisių. Turi būti taisyklės, kurios būtų įgyvendinimus. Reikia geresnės statistikos, geresnio reglamentavimo. Taisyklės gali būti geros, tačiau e, nieks negali patikrinti, kaip jos įgyvendinamos. Galiausiai gausit įvairiausių modelių, bet ne vieną. Štai apie ką turime mąstyti. Žinoma, kalb, buvo kalbėta apie supaprastinimą, bet neskubėkime tvirtindami naujas taisyklės yra Europos arešto orderis arba kitos naujovės ir čia mes jau įsitikiname, kad įmanoma pasiekti pažangos ir štai jau dabar kalbame apie antros kartos reglamentus. Todėl būtų labai gerai, kad valstybės narės atsižvelgtų savo teisėkuros procesuose į ES teisės aktus. Taigi aš pasisakau už laipsniškus procesus, bet pirmiausia turime identifikuoti problemas ir, žinoma, kokios yra tos geriausios pro praktikos, kas pasiteisina, kas geriausiai veikia. Pone Volis. Ačiū pirmininkė. Vienas kitas pastebėjimas. Labai įdomu, kad mes kalbame apie tinklus ir apie nacionalinius teisėjus, jų vaidmenį Europos teisės struktūroje. Iš tiesų mes esame parengę ataskaitą šio klausimu ir dabar visai neprošalį būtų pažvelgti iš naujo į tą ataskaitą ir išsiaiškinti, ar buvo padaryta pažangos. Taip, galiojančios organizacijos e, veikia, taisyklės veikia, bet labai lietai daroma pažanga. Taip, buvo kalbėta apie nuoseklumą. Taip, pažanga turi būti daroma pamažu ir kitas syk labai lietai ir skausmingai. Antra vertus, labai svarbu suprasti, kur mes einame ir kas mūsų laukia pabaigoje, kelionės pabaigoje. Nes jeigu mes laikysimės fragmentuoto požiūrio, nesuvokdami, kur link einame, bus sudėtinga. Mūsų instituto atliekamas darbas šio požiūrį gali būti labai naudingas, nes mes norime e, akcentuoti civilinio proceso pažangą. Norime atsižvelgti į tą teisininkų bendruomenę, kuri jau susipažinusi su problemus ir siūlo e, sprendimus. Antai, jeigu Unitva stengiasi susipažinti su problema ir ieško sprendimų ir tos sprendimus parengia, tai kodėlgi į juos neatsižvelgus? Šo, šoter. Dėkoju, kai ko nepasakiau savo pasisakymę, tad pabandysiu pasakyti dabar. Aš turėjau paminėti, kad e, kai kalbame apie E, žengimą į priekį ir e, pritariu, pritariu e, Dianos nuomonį. Mums reikia turėti tam tikras galės orientuotis į palaipsnį žengimą į priekį, bet visada atsiminti, kad turi visų pirma būti tam tikras poreikis, į kurį turėtume atsiliepti, atsiliepti į piliečių ir verslo interesus <clears throat> Taigi, e, galėtume kalbėti gal apie būtinybę turėti tam tikrą kelio gairių žemėlapį, kurios, e, kuriomis galėtume vadovautis. Na, dabar, e, kai kalbame apie geresnį reglamentavimą, tai be jokios abejonės tai yra tam tikra gairė mums žengiant į priekį, atsižvelgiant į tai, kad visada turime atlikti vertinimą to, kas egzistuoja egzistuoja skirtinga nacionalinė mm, civilinio proceso teisė. Mes į ją turėtume atsižvelgti ir jeigu kalbame apie tam tikrą įsikišimą europinių lygmenių, tai visų pirma, čia turėtume vadovautis geresnio reglamentavimo poreikiu. Na ir e, norėčiau priminti Jums, kad birželio antrą visai neseniai e, paskelbėme kvietimą dalyvauti konkurse E, kurio tikslas atlikti tyrimus civilinio proceso teisės srityje, panalizuoti procesinę teisę. E, ekseklatur e, principo nebetaikymas ir kiti pastarojo meto pokyčiai verčia mus panalizuoti atsirandančius sunkumus ir e, kliūtis. Ir tokiu būdu pabandyti įvertinti tas rytis, kur mums reikia daugiau veiksmų. Vietoj to, kad sakytume, kad apskritai reikėtų iš viršaus pradėti veikti e, pasiremdami egzistuojančiomis priemonėmis. Taigi, ką tik pakvietėme dalyvauti konkurse dėl tokios studijos parengimo. Yra ir kitas elementas, kuris taip pat buvo paminėtas, ir tai yra teismų praktika taikant e, veiksmingumo ir ekvivalencijos principus. Ir čia e, labai, labai svarbis rytis yra vartotojų e, teisių gynimas E, ir čia mes turėtume taip pat daugiau dėmesio atkreipti į egzistuojančią jurisprudenciją. Ir ta naujoji studija turėtų prie to prisidėti. E, paslaugų reglamentas, e, įrodymų rinkimo reglamentas, Visą tai taip pat turėtų prisidėti prie šios tendencijos, taip pat rengiame studiją, dabar kad galėtume palyginti valstybių narių e, taisyklės e, paslaugų reglamento taikymo srityje. Taigi e, vienintelis būdas žengti į priekį yra remtis geromis nacionalinės teisės žiniomis. Perinant konkrečiai prie klausimų, kuriuos keliate dėl bendradarbiavimo tinklų ir, ir rengimo švietimo, viskas vis tik priklauso nuo gyvenimo. Turime Europos e, teismų tinklą, e, jungianti teisėjus, dirbančius civilinės ir komercinės teisės rytyje. E, tad reikia pasinaudoti jo galimybėmis. Šio, šio tinklo tikslas yra E, pastanauti tam tikrų daugiklių, e, skatintojų, e, bendro veikimo, jo tikslas įtraukti kuo daugiau profesionalų iš valstybių narių ir paskui užtikrinti informacijos klaidą. Turime pagalvoti, kaip padidinti to tinklo matomumą, jis nėra taip gerai matomas, kaip turėtų. Čia turėtume daugiau padaryti. Elektroninis E, Teisingumo portalas taip pat e, prie to galėtų prisidėti. Na ir e, e-mokymas. Čia labai tiksliniai turėtume nustatyti tam tikras teisininkų kategorijas, į kurias turėtume sutelkti daugiausia dėmesio. Statistika. Taip pat buvo minėta, profesorius Hesas, ko gero, minėjo, atlikti vertinimo vargu ar įmanoma, jeigu neturėsime tinkamos statistikos. Taigi, į, į, į visas tas rytis reikia atkreipti daugiau dėmesio. E, žinoma, statistikos rinkimas reikalauja tam tikrų išteklių, o kaip visi žinome, viskas priklauso nuo nacionalinių e, teisingumo ministerijų, teismų tarybų ir taip toliau. E, bet žinoma, dabar, dabartiniai situacijai sunku surasti būtent tam reikalui skirtų išteklių. Tačiau e, žengdami į priekį, peržiūrėdami egzistuojančią teisę, mes turime prisiminti, kaip svarbu yra užtikrinti tikslinį statistikos rinkimą, kad galėtume tinkamai įvertinti teisės įstatymų įgyvendinimą. Dėkuoju labai trumpai. Ir ačiū įdo, už įdomų dialogą ir komentarus ir klausimus už. Uh, įkvepiančius pasisakymus mums, e, kurie dirba šioje srityje. E, man e, trijose skirtingose Europos jurisdikcijose teko dirbti praktikė ir iš tikrųjų esu susidūrusi su situacija, kai žmonės iš tikrųjų nežino tam tikrų teisės aktų, kurie, kurie egzistuoja ir, ir turime visą tai akcentuoti, e, rengdami teisininkus tame tarpe ir kai kalbame apie civilinį procesą. Būtent to aš ir užsimu, dirbdama dabartinį darbą. Ir mane paskatina tai, kad e, įvairios institucijos taip pat bando susidaryti bendrąjį vaizdą, bet tuo pat metu ir stengiasi įsigilinti į atskiras detalės. Tai yra labai svarbu. Dėkui. Pirmininkas, dėkoju, nematau daugiau norinčių paklausti. Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai aš tada dar kartą norėčiau padėkoti mūsų garbiems prelegentams, kad atvyko pas mus, kad pasidalino savo, pasidalino savo patirtimi. Profesorius Hesas jau išvyko, negalime su juo atsisveikinti, tačiau galime atsisveikinti su trimis prelegentais, kurie dar yra su mumis iki šiol. Ačiū, kad pasidalinote savo žiniomis ir mes e, tikimės, kad šios dienos e, diskusijos įrodė, kad jos e, buvo būtinos ir kad jos savalaikės. Dar kartą ačiū. Okay. um. <laughs> <laughs> we can continue uh, by point number. Galime dabar eiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Turime apsvarstyti pakeitimus pranešimui apie galimybę ES geografinės nuorodos apsaugą taikyti ir nežemės ūkio produktams ir steiksiu žodį pranešėjai, poniai Rosjėje. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus. Tai aiškiai rodo, kad visi sutarė, kad reikia šios rytie vieno instrumento. Taigi noriu jiems padėkoti už konstruktyvius pasiūlymus. Tai tik tai rodo, kad reikia Europinės apsaugos geografinėms um, nuorodams ir Čia mes galime paremti smulkės ir vidutinės įmonės Europos e, teritorijoje, taip sustiprinti tam tikrų regionų turistinį patrauklumą ir taip pat e, vartotojams pateikti perkamų produktų kilmę, nurodant, kad kai kurie produktai yra būtent iš e, įmonių kurios dirba tam tikroje teritorijoje, kurios laikosi tam tikrų kokybės, metodų ir panašiai. Taigi, tokia priemonė skirta, kaip žinia, mažoms arba labai nedidelėms įmonėms ir dėl tos priežasties, kaip pastebėjo kolegos, e, šios teisės nuostatos esmė turėtų būti kaip įmanoma paprastesnė kad nebūtų e, toms smulkioms įmonėms e, kuriama papildoma našta ir kad tos pačios įmonės prisidėtų prie inovacijų. Taigi šita teisinė priemonė turi remti e, inovatyvumą. Taigi remiu kolegas, kurie pasisako už tų e, geografinių nuorodų apsaugos žemės ūkio produktams perkelimą į ne žemės ūkio produktus. Buvo kalbėta apie dviejų teisės nuorodų sulėjimą, bet čia turiu pastebėti, kad vis dėlto žemės ūkis yra išskirtinė sritis ir čia jį reikia traktuoti visiškai atskirai. Bet galėtume tiesiog pasiremti jau žemės ūkiją veikiančią sistemą ir teisės aktus perkelti į sakykime, matų sektorių. Taigi, kai kurie kolegos kalbėjo apie tyrimą, apie studijas, pati manyčiau, kad jau šita, šitas etapas baigtas. E, reikia priminti jau 13 metais atliktą tyrimą, kuris buvo labai išsamus, buvo kalbėta apie perspektyvas, apie tų geografinių nuorodų išplėtimą amatams ir a, sakyčiau, kad dabar situacija puikiai suvokiama ir, kaip pastebėjo kolegos savo pakeitimuose, aš pati irgi laikausi tos nuomonės, kad atėjo laikas pagaliau e, Europos komisijai E, pateikti teisės akto iniciatyvą ir šitą geografinių nuorodų sistemą perkelti į kitas ir taikyti nežemės ūkio produktams. Taigi e, kompromisai tikrai e, yra naudingi, aš juos galėčiau tikrai daugelį palaikyti. Ir INTA komitetas akcentavo poreikį, kad atėjo laikas irgi tvirtinti teisės aktą. Nereikia pamiršti ir tarptautinių dėrybų, nepamirškime intos, taip pat ir kultūros bei kitų komitetų nuomonių. Tos nuomonės bus įtrauktos į pakeitimus. Taigi, dar kartą noriu dėkoti kolegoms už konstruktyvius pasiūlymus ir aš pati E, per atimiausias savaitės pateiksiu savo kompromisus. Dėkoju. Mr. Buda. Ponas Buda. Te mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să o felicit pe raportoare pentru munca depusă. Dėkoju. E, pane Pirinkė, noriu padėkoti pranešėjai už e, atliktą darbą. Mums labai svarbu turėti šioje srityje atitinkamą teisės aktą, nes jau gana seniai sakome, kad mums e, labai svarbu būti vienoje, vieningoje Europoje, tuo tarpu matome tiek daug susiskaidimo. E, todėl turime pabandyti e, apjungti, sujungti tą įvairovę ateityje mums reikia teisės aktų, kur būtų kalbama ir apie žemės ūkio ir ne apie žemės ūkio produktus. Jie būtų reikalingi tam, kad galėtume valstybių narių vertybės apsaugoti. Daug iš jų vis tik remiasi labai ilgomis tradicijomis. Dėkui. Ponas Liberton. Je suis favorable, moi aussi, à, à ce texte. Aš irgi teigiamai vertinu šį tekstą. Buvo pateikta daug uh, pakeitimų, beje, jie labai įdomus. Manau, kad e, šio dokumento vertę nulėmė ir kiti aspektai, tai yra kova su padirbinėjimu, akcentuojamas e, turizmas, e, bandoma apsaugoti Europos įmonių interesai, užkirsti kelią E, tarptautiniai nelegaliai konkurencijai. Taigi yra labai daug pozityvių aspektų. Turiu pastebėti, kad kai kuriais pakeitimais siekiama išsaugoti nacionalinę apsaugą. Kai tai veiksminga, tai reikia palikti. Tačiau tai neturėtų būti kažkokio e, harmonizavimo instrumentas. E, tai yra ir mano 17 ir 45 pakeitimų tikslas. Taigi geografinės nuorodos e, apsauga nežemės ūkio produktams turi būti labai aiški. Ir tas e, pradinis tekstas e, turėtų būti tikrai keičiamas kompromisais. Yra ir tam tikrų pavojų neturėtume apsaugos e, teikti ženklams arba simboliams. Net negalėtume e, svarstyti tokio varianto. Mm, Pateikiu 38 pakeitimą, kur kalbama apie negeografinių nuorodų apsaugą. Ir taip pat palaiko ponia Rozier, kuri mano, kad e, negalime suvienodinti e, geografinių nuorodų apsaugos žemės ūkio produktams ir nežemės ūkio produktams. Turėtume atsisakyti šitos minties ir tai būtų tinkamiausias sprendimas. Ačiū. Very much. Dėkuoju. Ponas Andersson. Ja, tack herr ordförande. Dėkuoju, panė pirmininkė. Mano manimu, mums reikia šioje srityje gerai veikiančios sistemos, tačiau, tačiau turime, turime veikti atsargiai, kad e, smulkmenos detalės nepradėtų kelti problemų. Ir konkrečiai mane neramina štai kas. Egzistuoja dideli skirtumai tarp žemės ūkio produktų iš vienos pusės ir ne žemės ūkio produktų. Ir tuos skirtumus reikia, reikia gerbti. Kalbant apie žemės ūkio produktus, labai dažnai galime remtis laisvą rinką, vartotojų pasirinkimu, užtikrinant e, aukštą kokybę, bet tuos prielaidos negalime visada naudoti, kai kalbame ne apie žemės ūkio produktus. Paprasčiausiai todėl, kad rinkoje nėra pakankamai daug gamintojų, kad atsirastų tinkama konkurencija. Todėl e, formuluodami turime elgtis atsargiai ir neturėtume pernelyg e, sekti egzistuojančią žemės ūkio reglamentavimo, produktų reglamentavimo sistemą ir perkeldami ją į nežemės ūkio produktus. Taip pat e, reiktų pagalvoti, ar iš tikrųjų reikėtų naudoti tą vien, e, vieno mokesčio sistemą, nes e, naujosios sistemos įsigaliojimas reikštų, kad anksčiau galiojantį mokestį reikėtų atnaujinti. Pirmininkas, nematau, kas dar norėtų pasakyti, ponas Degrandes, regis, prašau. Taip, dėkui, panė pirmininkė, atsiprašau. E, kad šiek tiek vėluoju. Šiuo atveju esu vietoj ponės Estalas, kuri negalėjo šiandien dalyvauti ir paprašė manęs pasakyti jos vardu. E, atsiprašau už tai, tiesiog noriu perteikti e, jums tai, ką kolegė norėjo pasakyti, e, kreipiuosi į pranešėją, e, mano kolegė vertina jūsų pranešimą labai teigiamai. E, regis mes čia nesistengiame čia keisti kriterijų, Mes žinome, kad e, iš APP frakcijos pusės ponė Stalas yra pateikusi savo e, pakeitimų. Ir e, reikia pripažinti, kad tie pakeitimai tiesiog paprasčiausiai siekia šiek tiek papildyti tai ar, ar šiek tiek patobulinti uh, tai, kas jau buvo surašyta, um, užtikrinant uh, didesnį nuseklumą. Uh, vėlgi, uh, kalbu ne savo ponios Estalas vardu ir kai kalbama apie um, pakeitimus ir jų vertę, tai galiu labai glaustai pasakyti, kad ji norėtų kad būtų akcentuojama e, jos mintis, kad e, žemės ūkio produkto apsauga, kas yra reglamentuota, taip pat būtų suteikta ir ne žemės ūkio produktams. Tokia yra jos mintis, jį tą norėtų akcentuoti. E, tai, tai vienintelis sprendimas jį taip pat norėtų pasakyti akivaizdų dalyką, kad e, Europos e, Sąjunga toli pasistumėjo, pripažindama egzistuojančias tradicijas, tai, tai tikrai daugeliui, daugeliui produktų suteikia pridėtinę vertę, pripažįstama gamintojų e, patirtis. Mes tengiamės tai labiau akcentuoti savo pakeitime. Taip pat mes e, sakome, kad geografinė nuoroda e, atspindi tam tikrą kolektyvinę vertę ir kad vartotojui būtent produkto autentiškumas yra svarbus. Ir mes savo pakeitimuose e, sakome, kad geografinės nuorodos turi daug ekonominio potencialo, nes kalbame apie dalykus, kurie gal išoriškai atrodo netokie svarbus, bet iš tikrųjų yra gana, gana svarbus ir, ir tokie sprendimai būtų labai svarbus VMI atskiriems regionams ir taip toliau. Ir mes teikiame pakeitimus, e, e, kur pabrėžiame tą, tą, tą visuomenės galę. Geografinės nuorodos apsauga taip pat yra labai svarbus dalykas, ne tik tai viešosios įstaigos turi ginti e, geografinės nuorodas. E. Taip pat e, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad reikėtų sukurti tam tikrą inspekcijų ir sankcijų sistemą, kuri leistų stebėti, kaip geografinės nuorodos yra saugomos e, ir e, bausti nesilaikymo atvejais. Ta turime labai aiškiai išdėstyti, antraip sistema neveiks. E, Pone Pirinkė, aš suprantu, kad jums teks pabandyti sudėti į vieną vietą visas E, įvairias mintis ir e, turime pasakyti, kad mes iš EPP pusės, žiūrėdami į kitų pateiktus pakeitimus, matome, kad e, iš esmės tai yra geri pakeitimai ir esame pasirengę siekti kompromiso, pasitikime pranešėjos įgūdžiais siekiant kompromiso. E, šis pranešimas yra svarbus, svarbus vartotojams ir įmonėms ir gali prisidėti taip pat prie darbo vietų kūrimo ES. Tikiuosi, kad tų tikslų pasieksime ir tikiu, kad pranešėja sugebės įsiklausyti į visus pakeitimus e, ir narių patarimus tame tarpe ir įtrauks ir mūsų pakeitimus. Dėkui. Dėkuoju. Ar ponė Rozier dar norėtų kalbėti? Labai trumpai. Noriu padėkoti kolegoms už išsakytas mintis, už pakeitimus, už įrodytą norą bendradarbiauti per artimiausias savaitės. Dėkuoju. If, if this is the case, then I... Jeigu taip, tai man atrodo, išsėmėme šios popietės programą ir dabar jau tęsime tiesiog uždarą koordinatorių posėdį. Dėkuoju visiems, kas dalyvavote.